c'è, quindi Mr. C'è? Bene, c'è tale. Sì. Cari colleghi, buongiorno, per favore prendete posto. Gerbiami kolegos, prašom sėstis, kad galėtume pradėti posėdį. Mums visiems labai malonu pasveikinti mūsų draugą, manyčiau, toks tinkamas epitetas būtų šiam žmogui apibūdinti Jūs jau trečią kartą atvykote pas mus į užsienio reikalų e, komitetą. Jūs esate užsienio reikalų ministras, e, ponas Antonijo Milosovski. Jūs atstovaujate būsiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai ir aš tikiuosi, kad pavadinimo problema kažkada išsispręs. Ir jūs, e, ministre, apsilankote metu, kai e, ir, ir tuo metu, kai mes, užsienio reikalų komitetas, demonstruojame savo didžiulį susidomėjimą įvykiais jūsų šalyje, taip pat pažanga atlikta, siekiant integruotis į Europos Sąjungą. Šie metai buvo labai svarbus jums, politinė prasme, vyko kovo mėnesį prezidento rinkimai, vėliau balandį vietos savivaldos rinkimai. Tai kaip vyko rinkimai, buvo pastebėta visų, visi sakė, kad matėme aiškius signalus, e, kurie rodė, kad jūs galite gyventi demokratijos sąlygomis, daug pasiekta pažangos. Tai yra svarbus kriterijus tai, kaip vyko rinkimai, buvo labai svarbus dalykas, galvojant apie narystę Europos Sąjungoje, perspektyvą jos, tai taip pat pasiekta pažangos. Mes šiandieną prieš posėdį trumpai kalbėjom apie tai ir komisija pripažįsta jūsų pastangas. Ji rekomendavo pradėti darybas Taigi, tai yra reikšmingas pasiekimas. Dėl tų pačių priežasčių mūsų komitetas neseniai išreiškė visapusišką paramą vizų režimo atšaukimui jūsų šalies piliečiams. Mes esame įsitikinę, jog šis sprendimas įsigalios kitų metų pradžioje. E, pradžioje aš sakiau, šiek tiek pajokaudamas, kad e, problema yra pavadinimas, bet tai nėra kliūtis e, tęsti darybas. Bet labai svarbu, kad su Graikijos vyriausybė rastumėte abiems pusėms tinkamą sprendimą ir kad galiausiai baigsis neproduktyvus poveikis šios problemos. Makedonijos laukia dar daug iššūkių. Pirmiausia, reikės uh, artėti prie narystės, kovoti su korupcija, uh, stiprinti teismų sistemą, e, įtvirtinti jos nepriklausomumą, taip pat vykdyti administracijos reformas, mažumų teisės, uh, Mes dirbame ties daugeliu klausimų. Ir svarbiausias dalykas yra ryštas ir nuoširdus noras įveikti šiuos sunkumus. Turbūt daugiau nieko pridėti nebereikia. Jūs, ministrė, galėsite mums komitetui papasakoti, kaip viskas vyksta ir manau, mes po to įdomiai padiskutuosime. Prašom. jums leidus. Europos tautų atstovų rūmose, mažesnių didesnių tautų atstovų rūmose, mielai pristatysiu savo uh, pasisakymą, savo gimtają makedonų kalbą. Manau, tai dar labiau praturtins Europos daugiakultūrinę įvairovę. Gerbėmiai Europos parlamento nariai, dėkoju, kad atvykote čia šiandieną įsitikimas su manimi. Aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę kalbėti šiame komitete. Pirmą kartą po e, Europos parlamento rinkimų birželį. Man visuomet buvo labai malonu susitikti su šio komiteto nariais, nes Tai leidžia mums atvirai, konstruktyviai apsvarstyti abiems šalims rūpimus klausimus. Esu įsitikinęs, kad mes ir šią progą pasinaudosime, pasižiūrėdami į Makedonijos pažangą. Pažiūrėsime, kokių turime galimybių siekti tolesnių rezultatų integracijos procese. Labai laukiu jūsų pasiūlymų. Tai pasitarnaus mūsų vyriausybės tolesnėje veikloje, rengiantis stoti į didelę demokratišką Europos šeimą. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasveikinti e, jūs su Lisabonos sutarties ratifikavimo proceso pabaiga. Sutartis laikoma esminių dalykų tęsiant plėtros procesą. Gerbėmiai ponai ir ponios, šiandieną Makedonijos Respublikos, Respublika išgyvena lemiamą momentą. Mes dabar turime galimybę pradėti stojimo darybą su Europos Sąjunga. Taip pat galime toliau plėsti Europoje taiko stabilumo ir gerovės erdvę 20 metų praėjus po Europos susivienimo mes turime galimybę integruoti mažą e, taikę šalis su turtinga istorija ir kultūrinėmis tradicijomis į Europos e, tautų šeimą. Tai tampa realybė. Mes esame atsakingi patys pirmiausia už, š, už tai, kad šis istorinis šansas e, būtų, taptų realybė. Mes taip pat Manome, kad tai yra ir bendra jūsų ir mūsų e, visų europiečių atsakomybė. Mes e, norime užtikrinti gerbuvį klėstėjimą dabartiniai ir būsimoms kartoms mūsų šalyje visiems piliečiams taikant Europos normas ir standartams. Mūsų Respublika e, laiko Europos integraciją vienu iš savo svarbiausių tikslų. Tai yra strateginis tikslas ir nuo 1991 metų nepriklausomybės mes jo e, siekiame e, Šį tikslą labai remia piliečiai, visos etninės bendruomenės, politinės partijos, nepriklausomai nuo savo pak kraipos apklausas 90 procentų Makedonijos piliečių remia mūsų šalies integravimasi į Europos Sąjungą. E, e, mes norime, kad Noriu pastebėti, kad Makedonija ir kitos šalis, e, kuriuoms taikomas stabilizacijos ir asociacijos procesas, yra Salonikų darbo tvarkės dalis. Kaip žinote, komisija neseniai teigiamai vertino mūsų šalies pasiekimus. Mes vykdome neblogai narystės kriterijus, taip pat e, kitus kitus ES kriterijus ir mes manome, kad e, mūsų geras darbas turėtų reikšti, kad prasidės e, stojimo dėrybos. Ir tikimės, kad e, mūsų parems Europos komisija, valstybės narės ir parlamentas. Aš noriu pasakyti, kad mūsų šalyje e, partijos yra pasiekusios konsensusą dėl svarbiausių įstatymų prieimo, prieimimo. Ir e, tikiuosi, kad taip bus ateityje. Man labai džiugu, kad Europos parlamentas mus remia ir kad jūsų pranešėjas, ponas e, Zoranas Taleris, pastebėjo mūsų pasiekimus ir atspindėjo juos e, savo pranešime, kurį svarstėte praeitą savaitę. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir e, padėkoti jam už paramą. Mes tikimės, kad parama atsispindės kitoje rezoliucijoje dėl e, prieštoiminių dėrybų. Taip pat mes tikimės paramos sprendžiant likusias problemas. Mūsų e, veiksmai neturėtų apsiriboti tik tai šitais dalykais. Mes turime įgyvendinti daug reformų. Vyriausybė yra išsamei peržiūrėjusi, išanalizavusi komisijos pažangos ataskaitą, vertinimai ir pastabos e, mums bus gairė ateityje siekiant stojimo. Mes jau esame daug pasiūlymų įrašę į išsamų veiksmų planą, kurį patvirtino mūsų Respublikos vyriausybė. Ir tas planas bus įgyventinamas vadovaujantis komisijos rekomendacijomis. Tai bus ir pagrindas mūsų metiniam nacionalinės programos e, e, ES akį perėmimui E, plano dalis. Vyriausybė ir toliau gyvendins reformas, siekdama konkrečių rezultatų. Mes sieksime e, gyvendinti standartus ir kriterijus savo visuomenėje. Mes taip pat e, vykdysime toliau reformas administracijos darbą tobulinsime, e, kovosime su korupcija, e, įgyvendysime toliau Ohrido pagrindų susitarimą, taip pat vykdysime įsipareigojimus pagal stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, e, užtikrinsime geresnį įstatymų taikymą, ypač tokiuose srityse kaip energetikos sektorius, aplinkos sauga, socialinė politika ir administracinių pajėgumų stiprinimas. Vyriausybė ir toliau aktyviai uh, E, plėtos ryšius su visomis e, kaimininėmis šalimis e, per regioninį bendradarbiavimą. Mes turime nesutarimų su Graikijos Respublika dėl šalies pavadinimo, mes tęsime dėrybas ir sieksime didesnio dinamiškumo. Ir taip pat tęsime dėrybas jungtinių tautų sistemoje, siekdami visiems primtino e, sprendimo, kuris nepakenks ir Makedonijos žmonėms. Mes norime tiesioginių susitikimų su kolegomis iš Graikijos ir e, kad galėtume tiesiogiai ir atvirai kalbėti. Pagal slovėnų kratų bendravimo modelį norime dirbti. Ir e, būtent manome, kad atviras dišalis kelias yra geriausias. Mes norime plėtoti gerus kaivinius santykis su e, savo partneriais kitoje pusėje. Ir Tai jau patvirtinta, demarkuojant sieną su Kosovu ir mūsų konkrečių įnašų į dvišalį ir regioninį stabilumą. Mes esame atsakinga kaiminė ir šią progą aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra įtraukti Kosovą į regionės iniciatyvas, regioninius projektus, kuriuos vykdo ES, pavyzdžiui, vizų liberalizavimo pasiūlymai. Makedonija mano, kad visi neišspręsti klausimai regione gali būti išspręsti, taikant vienodas konstruktyvės sąlygas, e, reikia taikyti europietiško bendradarbiavimo dvasę, e, gerbti kaimynus, taip pat e, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę ir siekti taikiai išspręsti atvirus klausimus. Makedonija tiko, tiki, kad naujos vyriausybės Graikijoje išrinkimas gerokai pagerins e, ryšių tarp dviejų šalių klimatą ir kad dėrybos dėl e, pavadinimo e, vyks sėkmingai ir tai reikš ženklę pažangą sprendžiant šį klausimą. Mes tikimės, kad reformų rezultatai taip pat pastangos plėtoti santykius su kaiminėmis įskaitant e, pavadinimo klausimo sprendimą, bus įvertintos ES valstybių narių ir kad, tai šių, kad šių metų pabaigoje ES vadovų taryba turės geras galimybės e, priimti politinį sprendimą, pradėti stojimo dėrybas. Šių dėrybų pradžia bus labai svarbi ne tik tai mūsų vidaus reformų dinamikai, bet taip pat ir stabilizacijos ir asociacijos proceso tvarumui. Tai yra procesas, e, kuris prisideda prie ES plėtros. ES tokiu būdu e, patvirtins, kad e, ji yra pasiryžusi tęsti konsensusą dėl plėtros ir kad šalies e, prieartėjimas prie ES narystės priklausys nuo reformų. Tai taip pat e, yra svarbus variklis e, vykdyti politinėms ir ekonominėms reformoms šalyse kandidatėse. Ir taip pat sustiprinti taiką ir stabilumą pietričio Europoje. Bet koks proceso uždėlsimas turės neigiamą poveikį, ypač jaunesniems gyventojams, kurie nori, kad Makedonija būtų šiuolaikiška šalis, integruota į Europą ir kad jie turėtų galimybių e, realizuoti savo kūrybiškas ir e, verslo galimybės. E, aš tikiuosi, kad stojimo dėrybos su mūsų Respublika pagerins ir tarp etninius santykius šalies viduje. Uh, užtikrins mūsų e, daugia etinės e, visuomenės stabilumą. Aš dabar norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl vizų liberalizavimo. E, tai yra vienas iš svarbiausių mūsų vyriausybės tikslų šiais metais. Be vizio režimo įvedimas į ES yra labai svarbus mūsų piliečiams, taip pat kitų šalių regione piliečiams. Atitinkamai vyriausybė labai daug dirbo, kad vykdytų visus kriterijus, kuriuos nustatė Europos komisija. Mes jau beveik baigėme visą procesą ir labai vertiname Europos parlamento paramą Europos komisijos pasiūlymui dėl vizų liberalizavimo. Tai e, užtikrins geresnį bendradarbiavimą tarp Makedonijos ir ES piliečių tokiuose srityse kaip verslas, mokslas, moksliniai tyrimai ir švietimas. Taip pat jauni žmonės turės geresnės sąlygas laisvai sužinoti apie Europos vertybės e, ir įdėkti ją savo šalyje. E, Tačiau, nežiūrint e, didelės praktinės svarbos vizų liberalizavimo, tolesnis e, Makedonijos integravimasis į Europos Sąjungą e, yra svarbus dalykas ir vizų liberalizavimas nebus, negali būti pakaitalas stojimo deryboms ir savalaikį, tik tai tikslas pats savaime. E, mes e, įgyvendiname e, vizų liberalizavimo kelių žemėlapį ir dėgiame techninius reikalavimus, kuriuos nustatė Europos komisija ir mes tikimės, kad dėrybų procesas bus sėkmingas. Mes turime dėrybinių pajėgumų ir esame pasirengę juos įdėkti pradėti taikyti, jeigu kitais metais prasidės dėrybos. Aš taip pat e, norėčiau pabrėžti, kokia yra svarbi prieš e, stojiminė priemonė. Visiškas fondų panaudojimas, kurį mums suteikia ES eurointegracijos kontekste, yra e, vienas iš mūsų vyriausybės prioritetų ir konkretus tikslas e, šiame kontekste yra e, IPA fondų decentralizuota valdymo akreditaciją iki šių metų pabaigos. Ženklė pažanga padaryta instituciniuose parengimuose darbuose, siekiant pilnai gyventi IPA instrumentą. Ir pagalba e, e gebėjimų stiprimo srityje buvo sustiprinta, tai leido sukurti trečiąjį IPA komponentą regioninis vystimas ir ketvirtą IPA komponentą žmogiškųjų E, išteklių plėtra. Dar keltą žodžių apie e, ekonominė situacija, pasaulinė e, ekonominė krizė, be abejo ne apie ir Makedonijos e, ekonominės veiklos nuosmukis e, atsispindėjo tokiuose pramonės šakose kaip metalurgijos ar tekstilės pramonė, tačiau Makedonija savo rezultatais vis tik tai rodo gerą pavyzdį ne tik tai mūsų regione, bet ir platesniu mastu. E, E, konkrečiai mm, BVP smukimas Makedonijoje buvo tik tai 1,2 procentai. Tuo tarpu infliacija buvo sumažinta 40 procento. E, per pirmosius 2009 metų 9 mėnesius. E, be to, vyriausybė įstengė išlaikyti planuotą deficitą 2,8 procentų BVP ribose priekybos deficitas ir e, nedarbo rodikliai taip pat mažėjo, nepaisant krizės. Pagrindinės priežastis, dėl ko BVP smuktelėjo, yra e, mažas e, vidaus skolimosi rodiklis, vidinis vartojimas na, ir Makedonijos bankų sistemos stabilumas. Ketvirtai, 2009 metų ketvirtį mes tikimės BVP augimo. kuris e, e, užtikrintų nedidesnį kaip 1 procento e, BVP smukimą. Na ir tai yra dėl trijų priemonių paketų, kurios Makedonijos vyriausybė patvirtino tokių kaip fiskalinis paketas, e, investicijų programa e, aštuoniems metams į priekį ir 70 e, antikrizinių priemonių paketas, skaitant kredito, kredito linijas kompanijoms, kurios paėmė paskolų iš Europos investicijų banko ir įvairios lengvatos Gerbim parlamentarą, šiandien aš atvykau Europos parlamentą siekdamas pasikeisti nuomonėmis dėl e, Makedonijos ir apskaitai šio regiono europinės integracijos. E, daugelis iš jūsų čia esančių žinote, kiek e, vertina Makedonija šį dialogą su Europos parlamentu, tačiau aš taip pat atvykau prašyti jūsų palaikymo kada mes baigsime kitą mūsų žygį link ES etapą, būtent kada bus pradėtos stojimo dėrybos. E, Makedonija e, Europos parlamentą vertina kaip e, na, savotišką švyturį laisvės vilčių švyturį ir jie tikisi jūsų palaikymo darybų metu. Na, iš tikrųjų, mes daug investavome į turtą, į politinį kapitalą ir dabar reikėtų bendrai imtis kito etapo E, kuris, tikėkime, duos vaisių e, netorma ateityje. E, mano šalies piliečiai tikisi, kad Makedonija pradės stojimo darybas jau kitais metais, tai yra 2010 metai, 2009 metai yra dabar suvokiami kaip naujos pradžios metai. Juolab, kad mes taip pat švesime ir motinos Teresos šimtąjį gimtadienį. Na ir visą tai pasakęs, aš norėčiau baigti savo pasisakymą E, būtent pacituodamas e, šios, e, šią iškilę humanistę, kuri pradėjo savo veiklą būtent Makedonijoje, savo gimtojo Skopijoje, jinai pasakė, mes jaučiam, kad mūsų darbai tarti lašas vandeninė, bet ir vandeninas būtų tuo lašu seklesnis, jeigu mes jo ten neįlietume. Taigi dėkoju Jums ir aš dar kartą noriu pasakyti, kad labai tikiuosi, kad 2010 metais mums pavyks pradėti šią diskusiją. Prima di procedere al vero e proprio dibattito, lascerei la parola. Na kągi, prieš pereinant jau prie realių diskusijų, aš norėčiau dar keliom minutėm suteikti žodį ponui Taler to, kad jisai yra pranešėjas Makedonijos prisijungimo prie ES klausimų. Tai keturias minutės jums. Govor za vaš odgovoren nastop, ki ste ga. Panas, e, panas ministrė, aš norėčiau Jūs pasveikinti su šitą puikia kalba, su Jūsų pasirinkta tinkama strategija. Aš manau, kad labai puiku. E kad jūs savo kalba vis dėlto nušvietėte savo valstybės padėtį ir praskaitinate atmosferą šiuose rūmuose. Iš tikrųjų, jūsų pranešimas mane, man sudarė įspūdį, kad iš tikrųjų atliekamas puikus darbas. Ir kai jūs kaip valstybės pareigūnas esate puikiai tinkamas savo darbui. Ir labai prisideda prie to, kad Makedonija vis dėlto kada nors įstos į Europos Sąjungą. Šie metai jūsų valstybė buvo tikrai sėkmingi. Vizų režimas buvo liberalizuotas, pas, e, pasiūlius Slovenijai jau e, gruodžio 19 dieną. Taip pat yra e, teikiamos ir komisijos rekomendacijos dėl vizų liberalizavimo. Jūsų santykiai su Kosovo yra normalūs ir sutvarkyti. Ir aš manau, kad iš tikrųjų Makedonija gali pradėti dėrėtis artimiausia ateityje dėl stojimo Europos Sąjungą. Ir manau, kad tai yra tikrai sveikintinas žingsnis tiek mūsų, tiek jūsų. Dar geriau būtų, jeigu jūs uh, e, sarguliuotumėt savo santykius su kaiminė valstybė Graikija ir kad jų šalių pagrindų būtų išspręstas jūsų ginčas. Iš tikrųjų, kolegas, už tuos E, jums įvairių klausimų ir galbūt netgi paklaus apie jūsų santykius su Graikija. Iš tikrųjų, e, e, kai kurie net paklaus, kodėl iš tikrųjų yra tiek mažai tiesioginio kontakto su kaiminėmis valstybėmis. Mes, kurie čia esame susirinkę, kurie remiame Makedonijos stojimą į Europos Sąjungą, labai dažnai diskutuojame su mūsų kolegomis iš Graikijos. Ir e, iš tikrųjų mes svengintume šią čia vilties kibirkšti. Ir, e, ir e, labai džiaugiuosi, kad mes spalio pabaigoje su ponu Papandrėjo galėjome susitikti čia Briuselėje. Ir kad mes e, galėjome pastebėti, kad abi valstybės gerbė viena kitą. Todėl mes turėtume sukaupti jėgas ir siekti bendro kompromiso. Aš, aš netgi svajoju, kai kurie pasakys, kad iš tikrųjų e, pasakiau patetiškai. Tačiau aš svajoju, kad ir kaiminės Makedonijos valstybės remtų Makedonijos stojimą į Europos Sąjungą. Nes jūsų valstybė iš tikrųjų yra pagrindinė valstybė Balkanų regione, kuri kaip tik ir užtikrina šiame regione stabilumą. Ir aš tikiuosi, kad mano svajonė išsipildys. Ir išsipildys pono Papandrėjo svajonė kad būtent, kad Makedonija galės kuo greičiau įstoti į Europos Sąjungą. Primo. Ačiū. Pane Taler, dabar jau norėčiau, kad prasidėtų diskusijos. Ir pirmasis kalbės APP e grupės koordinatorius, panas Alefranka. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat sveikinu ministrą kuris dalyvavo mūsų komiteto e, posėdėje ir kuris yra pasirengęs atviram dialogui e, su šiuo parlamentu. Na, iš tikrųjų, manau, kad tai yra kertinis žodis, kai kalbame apie esamą problemų sprendimą. Būtent dialogas. Ir e, iš tikrųjų, e, Aš rengiamas sustikimui labai tyčiai perskaičiau komisijos ataskaitą apie jūsų šalies pažangą ir na, iš tikrųjų man paliko įspūdytas ta gili pažanga, ypatingai e, tos dalis, kur kalbama apie konsensus tarp įvairių politinių grupių, kovą su korupcija, e, politinių partijų bei par, paties parlamento finansavimą teisės aktai šią temą, taip pat ir e, decentralizacijos procesas, e, piliečių galimybė pasinaudoti teisingumu. Visą tai byloja apie ženklę pažangą ir labai svarbu be abejo pabrėžti, kad jūsų vyriausybė visada buvo atvira e, ir pasirengusi dalyvauti ES karinėse bei civilinėse misijose, kurios vykdomas, kurios ES vykdo įvairiose pasaulio kampeliuose. Vis dėlto Pirminkė, manau, kad svarbiausia, kaip tik pranešėjas labai teisėtai pabrėžė, yra rasti sprendimą vieninteliai vis dar neįspręstai problemai. Iš tikrųjų būtų gėda, jeigu po visų e, pasiekimų įvairiuose, įvairiuose srityse, esminiuose srityse, esminiuose, esminiais klausimais, jeigu mes staiga įstriktumėm tame butelio koklelyje, kuris, na tiesą sakant, visiškai nėra esminis klausimas bet pagal savo svorį, pagal savo svarbą beveik pasiekė tokį esminės problemos lygį. Taigi, aš kaip ir pranešėjęs, iš tikrųjų mes laukiam, kad kaip galima greičiau būtų primtas sprendimas dėl darybų pradžios. Mes visi to turbūt tikimės ir e, mes norėtumėm, kad e, sprendimas būtų netiliojant primtas, bet tam, kad tai atsitiktų, mums reikia padvigumi savo pastangas E, ieškant sprendimo na, vieninteliai kliūčiai, kuri vis dar uh, užkerta mums kelią. Ir čia, panė pirminkė, aš norėčiau čia aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs ketinate iš savo pusės, turėdami omeny, kad e, nesiniai perinkta nauja vyriausybė, padvigubinti tas pastangas ieškant sprendimo kad e, galų gal iš tikrųjų nepaėtum šešėlių su realybė ir e, esminių dalykų su nesminiais. Ką, ačiū, Salafranka. ačiū ponė Salafranka. Toliau, ponas Kačin, e, dvi minutės ir laikykitės reglamento, jeigu galima. Iskrėnė čiustytkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat aš norėčiau padėkoti ponui ministrui už jo kalbą ir norėčiau pasveikinti jų pasiektą pažangą, būtent siekiant vizų režimo liberalizavimo, taip pat ir jų e, atnaujintos puikius santykius su Bosnija ir Hercegovina. Iš tikrųjų, daug pasiekta. E, Makedonija e, pažengė toliau truputėlį už kitas Baltijos valstybės. Ir su Juotkalnyje jos buvo tarsi variklis, kurie kovoja už tai, kad būtų panaikintos. Albanija, pavyzdžiui, e, pažangos pakankamos nepasiekė, e, pasiliko praktiškai pabaigoje e, Balkanų valstybių. Tačiau Makedoniją mes galime tik tai pasveikinti. Visą tai kalba apie tai, kad gruodžio 19 dieną jūs galėsite be vizų vykti į ES. Ir čia iš tikrųjų mano, mano valstybė netgi pasiūlė šį sprendimą. Galiu tuo uh, didžiuotis. Iš tikrųjų, mane truputį glumina šitas e, metų skaičių minėjimas. Kada mes turime panaikinti, ką nors kada įstoti. Aš tiesiog rekomenduočiau, kad mes galtinių terminų nenustatytume. Jūs iš tikrųjų pasiekite puikią pažangą Bos, Bosnijoje Hercegovinoje iš tikrųjų e, situacija truputėlį kitokia. Ten e, patys Bosniai jaučiasi persekiojami. Jūs neprimėte dar sprendimo dėl Srebrenicos, nors tikrųjų e, Balkanų šalių sudarimo dvasia remiantis turėtų būti siekiama patvirtinti šį sprendimą. Mes pagėdautume, kad e, Makedonija nebūtų trūkdis Balkanuose, tačiau iš tikrųjų būtų tarsi variklis, tarsi stimulas, jį temtų paskui save ir kitas Balkanų valstybės ir kad e, bendradarbiautų su Kosovu. La parola. Labai ačiū, ponė Kacin. Toliau, ponas Tanek, nedaugiau dviejų minučių, prašom. Mes pirma, savo frakcijos atsardu norėčiau pasveikinti Makedoniją kaip bičiulę e, su tom pastangom, kuris vyriausybė padarė tam, kad pertumėt prie kito suartėjimo etapo, prie darybų pradžios. Aš linkiu jums tokio pasiekmės e, šioje veikloje. Na ir iš tikrųjų, jūsų vyriausybės garbė reikia pasakyti, kad jūs kovojate su korupcija, organizuotų nusikalstamumu ir sukūrėte puikų investicinį klimatą užsienio investicijoms. Tikėkime, kad jeigu dar prie to pridursime e, visų liberalizavimo politiką, e, netrukus taryba iš tikrųjų užteks jums žalę šviesą darybų pradžiai. Tačiau kol kas e, vis dar grėsia Graikijos vetavimas būtent dėl to pavadinimo klausimo ir mes be abejo suprantame, kad graikų jausmai yra labai aštrus šio klausimo. E, nes, na, mano, mano rinkėjai, graikai, man yra pasakę, kad iš tikrųjų Makedonija teritoriškai yra e, iš esmės išdėstyta Makedonija gali turėti pretenzijų, teritorinių pretenzijų Graikijos Makedonijos provincijai ir e, kaip visada gali išvirsti rimtų konfliktų. Taigi šiuo, šiuo metu reikėtų labai aiškiai konstatuoti, aiškiai pareikšti, kad Makedonija e, neketina kelti jokių teritorinių pretenzijų savo kaiminėm ir dabartinės sienos bus laikomas galutinėmis ir nekeičiamas. Taigi ačiū. Toliau panas Kukan, dvi minutės. funguje. E, ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som tiež privítať pána ministra na zasadnutí nášho. Ačiū, panė pirmininkė, už žodį. Aš čia taip pat e, pasveikinti e, poną ministrą už jo paaiškinimus, už jo kalbą. Iš tikrųjų, tai yra didelis džiaugsmas, kad e, iš jūsų šalies pastaruoju metu mus pasiekia tik tai tokios džiugios žinios. Mes apie jas jau kalbėjome ir kalbėsime ir toliau. Čia mes kalbame apie tai, kad visi kriterijai būtų įgyvendinti būtent siekiant panaikinti vizų režimą. Kad būtų įgyvendinti visi Kopenhagos politiniai e, kriterijai, kurias nustatė komisija. O tada jau galima dėrėtis dėl stojimo. Tai iš tikrųjų tos e, teigiamos žinios, kurios pasiekiamus iš jūsų regiono. Tai reiškia, jūs turėtumėte ir toliau stengtis, toliau tęsti šį sėkmingą darbą. Aš suprantu, kad e, jūs e, norite nustatyti e, datą, kad iš tikrųjų jau keturis metus jūsų valstybė yra šalis kandidatė. Ir galbūt bus įmanoma pasiekti, kad jūsų dėrybos dėl sujimo į ES bus pradėtos kuo greičiau. Apie tai jau kalbėti ir anksčiau čia kolegos mano minėjo. Aš manau, kad e, politinė situacija e, Makedonijoje yra tokia, kad e, vyriausybė, vadovaujama ministro pirmininko Grovski, yra palaikoma šalyje. Tai yra būtent puikiai išeitinė pozicija, ją reikia pasinaudoti ir imtis lyderio vaidmens. Tai reiškia, vyriausybė turėtų imtis svarbių politinių sprendimų ateičiai. Tai būtų patvirtinta, kad vyriausybė gali išspręsti visas esminės problemas. Ir būtų labai malonu, jeigu jūs ir toliau e, skleisumėt impulsus ir organizuotumėte iniciatyvas, kurios būtent iškeltų jūsų šalį į lyderio poziciją. La parola alla kolega. Ačiū. Toliau pasako ponia Koper. Du minutės. Ačiū. Ačiū. Pirmite. Norėčiau pasveikinti užsienio reikalų ministrą. Čia su mumis iš tikrųjų pasikeitimas nuomonėmis vyko labai įdomi. Mes taip pat sveikiname šalies pasiektą pažangą, nes tai yra svarbu visam vakarų Balkanų regionui. Bet esama dar nespręstų problemų, kaip jau buvo minėta, ir šiame komitete Taip pat tai nekarta buvo pakartota. Ir kai mes vertiname patirtį tarp Slovenijos ir Kroatijos ir nu, tai, kad iš tikrųjų kelyje į Europos Sąjungą reikia išspręsti visus kaimynų nesutarimus, e, užmėgsti geros kaiminystės ryšius. Taigi, po rinkimų Graikijoje naujoji vyriausybė iš tikrųjų yra pasiryžusi sparčiai siekti dialogo, tam, kad galų gale būtų susitarta dėl abipusiai primtino šios šalies pavadinimo. Na, graikų pozicija yra visiškai iški. Sudėtinis pavadinimas valstybė, kuri apima visą regioną. E, tai buvo nustatyta jungtinių tautų e, sistemoje ir mes manome, kad e, pradžia yra gera ir mes galime tikėtis diskusijų, kurios e, greitai ves prie pažangos. Kita vertus, ministrė, visų pirma, labai svarbu sukurti pasitikėjimą tarp regiono valstybių, ne tik tai tarp Graikijos ir jūsų šalies, bet taip pat ir tarp buvusios Jugoslavijos Respublikos, Makedonijos ir Bulgarijos nes e, reikia spręsti ir kitas problemas, kurios vis dar yra ženklio šiame regione. Taigi, e, ministrė, aš norėčiau paklausti, esant dabartiniam aplinkybėm, esant e, komisijos dabartiniam suteikimui ir Graikijos vyriausybės palankiam požiūrį, ar esate pasirengęs sparčiai siekti pažangos, ne tik derantis dėl pavadinimo, bet taip pat ir sprendžiant kitas regionų aktualias problemas. Ačiū. Toliau. Panas Prišėdės, dvi minutės. Eh, tack, herr ordförande. Herr minister, eh, först vill jag hälsa er välkommen till... Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, panė ministrė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs su šitą sėkmę kurią e, jūs pasiekite būtent nuo paskutinės komisijos ataskaitos. Iš tikrųjų, e, jūs pažengėte pakankamai toli, tačiau vis dėlto išlieka dalykų, kuriuos reikia dar atlikti. Jūs išsprendėte savo sienų problemą su Kosovu. Tai yra puikis pavyzdys, kaip galima spręsti problemas. O iš tikrųjų, tas problemas nėra taip lengva spręsti Balkanuose, tokiame regione. Jūs taip pat e, turite tam tikrų iniciatyvų, teigiamų iniciatyvų, kaip bus skatinami jūsų ryšiai su Kosovu. Ar jūs turite tokių? Iš tikrųjų, su šito pasisakymu aš norėčiau pabaigti mūsų klausimų uždavinėjimą ir galbūt ponas ministras galėtų atsakyti mums. gerbiami parlamento nariai, ačiū Jums už Jūsų pastabas, už Jūsų klausimus, už komentarus. Aš e, bandysiu atsakyti tinkamai į visus klausimus. Aš e, norėčiau pas, e, padėkoti ponui Talarui už pastabas ir išvadas, kuriuos jis pateikė kaip pranešėjas. Europos parlamentui kalbėdamas apie Makedoniją. Taip pat aš norėčiau padėkoti ponui Salafrankui ar mes e, matome kokias e, galimybės dėrėtis su Graikijos vyriausybė. Aš norėčiau pabrėžti, kad mes esame visiškai pasirengę užmėgti tiesioginius ryšius, keistis nuomonėmis, tiesioginius ryšius užmėgsti. Ne tik tai dvišalių pagrindų, bet ir e, visai, ne tik rūpimais klausimais, bet ir visais klausimais, kurie galėtų mus domyti. Tai yra mūsų abi valstybės. Panas Kopa uždavė taip pat panašų klausimą. Ar mes e, norime pasitikėjimą didinti ir kokių priemonių galėtų, galėtume imtis, kad e, e, mūsų šalių kaiminių santykiai pagerėtų? Mano atsakymas būtų taip. Aš manau, kad mes dažniau turėtume komunikuoti tiesiogiai. Aš taip pat e, pasiūliau e, Graikijos vyriausybei prie Prespaliko atidaryti sienos perėjimo punktą Ir aš manau, kad e, tokie sienų pereimo punktai, tai tokios konkrečios priemonės iš tikrųjų paskatins mūsų tiesioginių ryšius, kad žmonės tiesiog galėtų bendrauti abiejose valstybėse. Tai yra mažyčiai žingsniai, tačiau jie yra į priekį. Ir taip mes galime pagerinti mūsų dvišalius santykius. E, dar viena e, iniciatyva, kuri buvo pradėta prieš kelias dienas, čia Makedonijos finansų ministras ir aš, mes išsiuntėme laišką E, Graikijos ministrui pirmininkui, e, ponui Papandrėjau, kur mes nor, e, išreiškėme norą pradėti dėrybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo tarp abiejų valstybių, nes Graikijos verslo bendruomenė viena iš tikrųjų didžiausia, viena iš didžiausių verslo bendruomenių Makedonijoje. Ir tai buvo jūsų, jų, jų tiksliau pagėdavimas, kad šios abi valstybės pasirašytų sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. Būtent, kad būtų sukurtos geresnės sąlygos, kad būtų palengvintos sąlygos produktyviam verslui abiejose valstybėse. Dabar kalbant apie pastabas ir klausimus kurios patikė ponas Kačinas dėl e, vizų režimo liberalizavimo, aš norėčiau pasakyti, kad Makedonija yra pasirengusi pasidalyti savo patirtimi tiek su Albanija, tiek su Kosovu, būtent e, techninės rytyje kokiamis pasiekimus e, padarėme, būtent liberalizuojant vizų režimą. Nes tose, e, šiose valstybėse iš tikrųjų albanai sudaro e, didelę etninę grupę. Ir aš norėčiau uh, pabrėžti, kad Makedonijos albanai bus pirmieji albanai iš Balkanų regionų, kurie galės laisvai, nevaržomai keliauti po visą ES. Ir iš tikrųjų mūsų daugiatautinėje valstybėje tai yra tikrai didelis pasiekimas. Makedonijos asamblėja E, iš tikrųjų dar e, nepriėmė e, sprendimo dėl Srebrenicos susitarimo, tačiau iš tikrųjų aš rekomenduosiu tai padaryti. Mes norėtume prisijungti prie demokratijos balso šiame regione ir pasmerkti žutynės, kurios vyko Srebrenicijoje. Ir aš manau, kad mūsų regiono politikai turėtų tai ilgai prisiminti, e, kad nieko panašaus nepasikartotų ateityje. Aš taip pat norėčiau atsiliepti į konkretų klausimą, kurį uh, uždavė ponas Stanoka. Būtent dėl teritorinių pretenzijų, kurias mes neva galėtume turėti Graikijoje. Aš norėčiau pasakyti kelis dalykus. Pirmiausia, Makedonija yra vienintelė e, valstybė mūsų regione, kuri savo konstitucijoje aiškiai įrašė pakeitimą, kad e, Makedonija neturi jokių teritorinių pretenzijų jokioje kitoje valstybėje. Ir tai pripažįsta visi Makedonijos politikai ir visuomenės atstovai. Todėl mes bet kurios, gerbėme bet kurios suverenios valstybės teritorinį integralumą. E, faktas, e, e, kad galbūt Makedonija yra vienintelė valstybė nuo Slovenijos iki Kipro, kuri iš tikrųjų taikiai demarkavo savo sienas su visomis kaiminėmis valstybomis. Todėl mes iš tikrųjų mes neturime jokio preteksto kilti ginčiams arba skelbti kokias nors teritorinės pretenzijas. Jo nuo mūsų nepriklausomybės praėjo 19 metų. Ir nebuvo jokių su saugumu susijusių incidentų tarp Graikijos ir Makedonijos. Ir tai reiškia, kad mes saugumo lygmenių bendradarbiavome puikiai su Graikija. Ir Makedonai E, su kitomis valstybėmis kovoja petys į petį Afganistane. Taip pat ir su graikais. Ir aš manau, kad e, e, visi tie, kurie racionaliai galvoja, tai ir mano įstikinimas yra toks, kad tokia integruota valstybė iš tikrųjų stabili valstybė kaip Makedonija, jinai negali kelti jokios grėsmės kaiminėms valstybėms. Aš e, papasakosiu vieną pokštą, kuris gal atsakys į jūsų abejonės. Makedonija, iš tikrųjų, aštuonis e, malūnsparnius. Trys iš jų yra graikų dovana. Ir mes labai dėkingi už šią dovaną. Dabar norėčiau į pono Kukano klausimą atsakyti. Ačiū už jūsų pastabas dėl vyriausybės įvaizdžio visuomenėje ir visuomenės paramos. Aš e, taip pat norėčiau teigiamai atsakyti jūsų klausimą. Taip, mes e, norėsime išnaudoti visuomenės paramą, e, rengdami į reformas orientuotas priemonės. Iš tikrųjų, vyriausybė yra nusprendusi žengti toliau, investuoti visus savo gebėjimus, pajėgumus į produktyves ekonomikos reformas, išvietimą, į karinės reformas ir taip pat e, į kovą prieš korupciją ir organizuotą nusikalstamumą. Aš e, manau, kad mes visi, kaip politikai, norime sukurti šio laikinę išvystytą valstybę, kuri galėtų reaguoti į visus iššūkius, kurie kyla dabar Europoje. Ir galiausiai norėčiau atsakyti į ponios Įbrizagič klausimą apie dėl Kosovo. Mes demarkavome savo sieną su Kosovu, e, nes nei e, buvo atvykęs mano kolega iš Prištinos. Jis buvo oficialus vizitu atvykęs į Makedoniją ir e, e laukime teigiamų pokyčių. Ir šiomis dienomis Makedonija padidins e, savo atstovybės lygmenį iki ambasados lygmens. Būtent po dviejų mėnesių. Ir taip mes galėsime pagerinti savo dvišalį bendradarbiavimą. Grazie, signor ministro. Procediamo. Labai ačiū, ministrė. Dabar antras klausimų turas. Pirmasis ponas Rolčiakas dviems minutėms. Ministrė, ministrė, malonu, kad jūs vėl pas mus atvykote į komitetą. Aš tikiuosi, kad kiti metai bus sėkmingi ne tik dėl to, kad bus panaikinti vizų reikalavimai, bet taip pat tikiuosi, kad bus nustatyta konkreti data deryboms pradėti. Norėčiau Jums pateikti tris klausimus. Kolegos jau paklausė dėl Graikijos. Aš visiškai sutinku su tuo, kad atsirado galimybių. Galbūt galėtumėte išsakyti savo mintis, kaip turėtų atrodyti kompromisas. Jeigu galvojame apie sprendimą, tai reikia galvoti apie kompromisą iš abiejų pusių. Tačiau norėčiau taip pat jūsų paklausti, kaip dėl Skopijos oro uosto pavadinimo. Manau, kad būtų geros valios ženklas pakeisti pavadinimą. Galbūt tai bus labai sunku padaryti dėl vidaus priežasčių, bet, kaip jau buvo pasakyta, jūsų padėtis dabar yra stipri ir manau, kad būtų geros valios ženklas pakeisti oro uosto pavadinimą. Mes galvojame apie ateitį ir nereikia ginčytis dėl praeities. Tai niekur mūsų nenuves. Jūs esate gana drąsus, drąsus visi savo santykiuose su Kosovo. O kaip dėl jūsų santykių su Serbija? Mes e, girdėjome, kad e, serbai dėl Kosovo pripažinimo ir sienų nėra labai patenkinti. E, Dar vienas dalykas. Per CNN aš dažnai matau reklamą kviečiančią investuoti į Makedoniją. Gal galite papasakoti, ar e, ši reklama yra veiksminga, kaip dėl užsienio investicijų ir ką jūs norėtumėte matyti e, šioje srityje, nes manau, kad tiek jūsų šaliai, tiek regionui tie dalykai yra asmenės svarbos. Dėkoju. Kitas kalbėtojas. ponas Selavrakos. Dėkuoju, pirmininkė. Aš ypač džiaugiuosi, kad atvyko užsienio reikalų ministras pas mus, pas mus šiandieną. Pasižiūrėjau jo biografiją, galiu pasakyti, kad man ji paliko labai didelį įspūdį. Jis uh, Harvarde mokėsi Kokolo mokykloje ir noriu pasakyti, kad Graikija yra pademonstravusi savo e, supratimą. Aš manau, kad užsienio reikalų ministro mintys yra visiškai e, skirtingos nuo to, ką pasakė e, šalies ministras mėnesio pradžioje Australijoje. Jis pasakė, kad Pirino ir Albarijos uh, Makedonai turi tam tikrų ketinimų ir iškilo klausimas dėl nesen, neseno sieno demarkavimo. Ir Aišku yra tai, kad diplomatijos prasme 15 spalio ir vėliau dvi jūsų kaimynės be Graikijos, tai yra Bulgarija ir Serbija, susirūpino dėl e, jūsų šalies požiūrio. Jeigu dar prisiminsime santykius su Graikija, tai prisiminsite, kad E, suprasti, kad mes norime, jog santykiai pagerėtų, kadangi jie dabar nėra labai geri. Tuo pačiu metu, ekonominė prasme, šalis išgyvena gana sudėtingą laikotarpį, kadangi aišku, jog 2009-2013 metai, kai numatyta 400 milijonų eurų, bet nėra jokios programos, kaip skirstyti tas lėšas. Ir mano klausimas jums. Kaip ar jūs ketinate sumažinti savo problemas santykiuose su kitomis šalimis, įskaitant mano šalį Graikiją? Dėkoju. Dabar pasisakys panas Brėda. Dvi minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti didelę pažangą E, kurią pasiekėte viešų finansų, e, teismų, e, policijos reformų srityje. Manau, kad tai yra labai geri ženklai jūsų šalis siekiant narystį ir mes visi mano, matome, kad reikia skatinti politinę elitą toliau dėkti reformas ir kad jau daug kas padaryta sunkiomis aplinkybėmis. Aš tikiuosi, kad komisijos rekomendacijos bus patvirtintos ir kad taryba nustatys datą dėryboms pradėti. Aš įsivaizduoju, kad toks sprendimas pasiūstų labai stiprų signalą vakarų Balkanų valstybėms ir jos galės suprasti, kad jeigu vykdo būtinas sąlygas, tai tada atsiras labai aiškios ateities perspektyvos. Dabar noriu pateikti Jums klausimą dėl jau minėtos vienos problemos. Tai yra problema su Graikija ir nesutarimai. Jeigu būtų nustatyta darybų pradžios data, ar tas sprendimas lengviau jums leistų išspręsti pavadinimo problemą su Graikija ar ne? Kaip Jūs galvojate, ar tai paspartintų sprendimą, ar dar labiau sukomplikuotų visą klausimą? Dėkoju ponui Bredai. Dabar dvi minutės kalbės ponė Konelisin. Mes žalieji manome, kad e, dėrybų pradžia e, su Makedonija būtų labai geras pasiūlymas, tai gerai ir Makedonijai, tai ir kitoms norinčioms įstoties šalims. E, Makedonija Makedonijai reikia atlyginti už padarytą pažangą ir nereikėtų galvoti tiek e, apie tą dvišalį ginčą, nes tai pasiūstų neteisingą signalą kitoms šalims. Jeigu mes, kaip Europos Sąjunga, nustatome kriterijus ir e, jūs dirbote daug, kad juos įvyktumėte, galiausiai negautumėte to, kas pažadėta dėl to dvišalio ginčio. Aišku, Makedonijos Respublika turėtų likti įsipareigojusi išspręsti pavadinimo klausimą ir reikėtų toliau atitinkamų greičių dėkti reformas. Norėjau jūsų paklausti dėl kovos su diskriminavimu. Tai paminėta ir pažangos ataskaitoje. Sakoma, kad pasiekta pažangos kovos su e, smurtu būtyje srityje, bet išlieka susirūpinimo dėl moterų politinio dalyvavimo, ar e, vienodų galimybių įstatymo įgyvenimo, taip pat dėl seksualinių mažumų persekiojimo, e, kurio, kurių įstatymas iš vis negina. Aš norėjau jūsų paklausti, ką jūs darote šioje srityje. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Konelson. Toliau ponas Huntis dviems minutėms. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Buvo labai įdomu išklausyti to, ką ministras pasakė ir norėčiau jam už tai padėkoti. Mums, graikams, buvo ypatingai įdomu sužinoti e, tuos dalykus, nes visos Graikijos politinės jėgos nori e, gerai bendradarbiauti tarpusavyje su, su Makedonija. Nemanau, kad kas nors norėtų siūsti karius, nori siūsti e, labai karius į Afganistaną, bet mes apie tai šiandien nekalbame, galbūt vėliau apie šį dalyką pašnekėsime. Dabar pavadinimas. Pavadinimas nėra kažkokia vidaus problema Balkanos ar kažkas nepaaiškinama. Tai yra reali problema, ją reikia išspręsti, tai gali išlikti įtampos šaltinių Balkanuose ir mes turime pabandyti užkirsti kelią tam, kad ši pasaulio dalis ir toliau e, išgyventų problemas. Mes turime šį klausimą išspręsti, nes e, tai tik tai kursto nacionalizmą abiejose pusėse. Aš manau, kad politikų balsas, e, kairiųjų partijų balsas taip pat turi būti išklausytas e, ne tik jungtinių tautų kontekste. Aš noriu paklausti, kaip dėl jūsų šalies, ar, pavyzdžiui, kultūrinės paėgos kitos yra e, taip pat už, kaip ir jūsų vyriausybė, už šio klausimo sprendimą. Dėkoju. Pone Janaku. Dėkuoju, ponas pirmininkė, norėčiau pasidžiaugti ministro vizitu. Galiu pasakyti, kad klausydamas jūsų šiandieną ir to, ką pasakė kiti, man kilo tokių minčių. Pavadinimo klausimas nėra nesvarbus, bet mes turime pasiūsti signalą ministrui ir pasakyti, kad E, šalis yra tikrai kelyje link narystės, bet vargu ar taip padarant mes elgsimės teisingai. Jūs turite būti pasireng, pasirengę sutikti su tuo, kas nuspręsta ES e, jungtinių tautų kontekste ir turite galvoti apie susitaikymą. Graikai, pavyzdžiui, yra stambus investuotojai jūsų šalyje. O klausimas mano būtų toks e, Tarp eilučių komisijos ataskaitoje kalbama apie asmens laisvės mažumų teisės, moterų padėtį, kuri yra tragiška, klesti korupcija, taip pat prekyba moterimis. Taip pat yra kitų dalykų, kurie aiškiai nepasakyti komisijos pranešime. Būtent veikia nacionalistai iš vyriausybės pusės pasigirsta tam tikrų signalų. Pasižiūrėkite į vadovėlius, ten e, matas atsispindi baisi propaganda jūsų kaimynų atžvilgių. Aš nesakau, kad jūs e, grasinate, ar jūsų šalis grasina Graikija, jūs to negalėtumėte padaryti, nėra grėsmės. Tačiau aš e, matau, kad auga nauja piliečių karta kuri maitinama propaganda savo pobūdžių e, nacionalistinė. Aš e, esu buvusi švietimo ministrė ir būtent tokia mano nuomonė yra dėl vadovėlių. Ką Jūs galvojate apie tai? Ačiū, ponia Janaku. E, dabar ponas Kirilovas. Manau, kad sprendimas dėl vizų yra geras. Tiesa yra ta, kad Jauni žmoga, žmonės mokyklose skaito vadovėlius, kurie kursto neapykantą kaimynų atžvilgių. Yra gerai, kad tie žmonės galės keliauti ir pamatys savo kaimynus iš arčiau. Dėl rinkimų manau, kad rezultatai ir tai, kaip vyko rinkimai, yra pagirtini, o dabar vienintelis toks žmogiškas klausimas. Balandį aš su savo kolega iš EPP nusprendėme aplankyti e, kari, karių paminklus, atsižvelgdami daugelį skundų. Ir aš noriu pasakyti, kad tai, ką pamatėme, mus šokiravo. Mes elgėmės diplomatiškai ir atvirai spaudai jūsų nepasakojame, ką galvojame. Mes su jumis susitikome su viceministru Bocevskiu taip pat ir uh, kalbėjome apie tą žmogišką klausimą, apie atmintį, apie tiesioginius kontaktus tarp žmonių, nes bulgarai norėtų pamatyti savo šeimų artimųjų kapus. Ir jūs sakėte, kad e, bandysite išspręsti tos du ar tris atvejus. Aišku, jūs daug ko negalite padaryti, nes neturite e, finansinių išteklių. Jūs pažadėjote e, padaryti tai per tris savaitės. Aš nežinau, kodėl vice ministro pirmininko pavaduotojas labai greitai atsistatydino. O jūs, ministrė, labai draugiškai su mumis kalbėjote per susitikimą, jūs pažadėjote labai daugą, bet jūs neįvykdėte savo pažadą. Tai galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl. Ehm, Ačiū, panė Kirilovai. Toliau, panas Vaiko. Dvi minutės. Pone pirmininkė, pone ministrė, labai džiaugiuosi, kad atvykote pas mus. Iš tikrųjų, jūsų atvykimas čia yra susijęs su tuo, kad jūs pasiekėte didelės pažangos, kad, atlyg, kad vykdyti daug reformų. Aš manau, kad e, ir tikiuosi, kad jūsų ateitis ir jūsų pažanga yra susijusi su tuo, kad jūs e, tradiciškai taikę poziciją užėmate ir draugišką poziciją. Aš džiaugiuosi, kad jūs tiesiogiai atvykote pas mus. Po to, kai mes atvėrėme duris, ypač jaunesnėje Makedonijos kartai, laisvai keliauti po, po visą Europą. Tam atėjo tinkamas laikas. E, Šiandien diskusijoje mes jau kalbėjome apie tai, kad vienas dalykas jau yra išsiaiškintas. Makedonijai ateitis yra žymiai svarbesnė už e, praeitį bet kuriai tautai e, jos praeitis, jos istorija yra labai svarbi. Tačiau istorija neturėtų tapti tuo elementu, kuris stabdytų valstybę žengti į modernios visuomenės keliu. Iš tikrųjų, labai džiugu, kad makedonai atsisako savo istorinių ambicijų arba arba žaizdų iš tikrųjų ir e, žengia racionalių kelių ir randa bendrą kalbą su savo kaimynėmis valstybėmis. Tai yra e, prioritetas. Ypač e, tokiems jauniems žmonėms kaip ir jūs, ponė ministra. Aš norėčiau padėkoti jums už solidarumą, kurį demonstruoja jūsų valstybė taikos palaikymo operacijos visame pasaulyje ir kurį pademonstravo Kosovo krizės metu. Kolega Peterle per du minutį. Labai ačiū, ponė Vaigal, dabar ponas Peterle. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visada buvau įstikinęs, kad Makedonija anksčiau ir vėliau įstos į Europos Sąjungą. Aš manau, kad visas regionas galės anksčiau ir vėliau prisijungti prie Europos Sąjungos. Aš tuo, tuo labiau džiaugiuosi šitą pažangą, kuri pasiekta jūsų valstybėje ir e, labai sveikinu jūsų optimizmą tolimesnėje ateityje. Aš e, nenoriu, kad jūsų kelias sustotų. Tai yra iš tikrųjų e, svarbu ne tik mums, bet ir jums, makedonams. Mane labai džiugina tai, ką, ką jūs, ponė ministrė, pasakėte apie ekonomikos padėtį Makedonijoje. Džiaugiuosi e, tą sėkmę, tą drąsą, kurią jūs pademonstravote, demarkuodami sieną su Kosovu. Aš uh, Manau, kad Makedonija greitai įvykdys tos kriterijus, kurie skirti yra laisvam asmenų judėjimui. Užtikrinti. Ir aš manau, kad mes greitai, slovėnai, galėsime pasveikinti daugybę makedonų mūsų šalyje. Aš džiaugiuosi tą atmosferą, tų, tų santykių atmosferą tarp Graikijos ir Makedonijos. Aš manau, kad iš tikrųjų čia yra demonstruojami nauji pasitikėjimo gestai tarp abiejų valstybių, kurie yra esminiai sprendžiant įvairius dar neišspręstus klausimus. Todėl aš e, tikiuosi, kad bus atvirti dar daugiau sienos perėjimo punktų tarp Graikijos ir Makedonijos. Aš norėčiau paklausti, ar vyriausybė norėtų imtis naujų iniciatyvų bendradarbiaujame e, regioninių lygmenių. La parola al kolega Makovei. Ačiū, ponia Petelė. Toliau, ponia Makėfa. Dvi minutės. Ačiū. Iš pat pradžių norėčiau pasakyti, kad 2007-2008 metais porą metų man teko praleisti Skopijoje kaip Britų vyriausybės patarėja, e, būtent jų pagalbos Makedonijai programoje. Pirmininkas atsiprašo. Mikrofonas nejungtas, atrodo, jisai neveikia ar panašiai. Tai gal pasinaudokite kitų mikrofonų arba bent jau pristraukite jį arčiau. Na, dabar tikrai geriau. Taigi, noriu iš pat pradžių pasakyti, kad porą metų praleidau Skopijoje, dirbdama Britų vyriausybės patarėja, Junktinės karalystės pagalbos Makedonijoje programas rėmose ir aš e, galiu patvirtinti tuos e, pasiekimus, kurie įvyko iš tikrųjų kovos su korupcija srityje. E, buvo sustiprintas neteisė įgyto turto konfiskavimo mechanizmas, išnagrinėta daugiau bylų. Na, ir yra daug kitų pažangos požymių, kuriuos ne visada mes stebime netgi E, valstybės narėse, pavyzdžiui, tinklalapiuose skelbiami visi teismų sprendimai. Taip pat politinių partijų kampanijos, kurios irgi dabar lydimo specialių skaidrumo nuostatų. Taigi aš mačiau politinę valią, aš mačiau pasirežimą, įsipareigojimą, aš mačiau gebėjimą e, iš tikrųjų duoti rezultatų. Dėl to aš norėčiau prisijungti prie tų, kurie sveikina šalį su pažanga. Aš e, raginčiau toliau vykdyti reformas. Taip pat prisijungiu prie tų, kurie ragina tarybą patvirtinti vėliausias komisijos rekomendacijas ir nustatyti darybų pradžios datą. Aš stikinuosi, kad prie man tokį sprendimą kertinis klausimas yra e, valstybės nuopelnai, tai yra jos laimėjimai. E, Jeigu mes vertinsime tos nuopelnus, tos laimėjimus, tai iš tikrųjų mintelė išvada gali būti, kad reikia atšaukti vizų režimą, panaikinti vizų režimą 2010 metų pradžios ir netrukus pradėti darybas dėl narystės. E, be abejo, aš norėčiau, kad būtų sutarta ir dėl šalies pavadinimo. Kita vertus, mes turbūt nenorime e, bausti e, Makedonijos piliečių, kurie daug dirbo, kurie užtikrino šitą ženklę pažangą ir dvi šalis disputas neturėtų blokuoti tai pradžios, nes tai iš tikrųjų iškraipytų dabartinę praktiką, kad valstybės turi būti vertinamos pagal nuopelnas. Uh, Taigi aš manau, kad vertėtų pripažinti valstybės e, nuopelnus ir nustatyti darybų pradžios datą, nes tai galbūt netgi palengvintų susitarimą dėl pavadinimo. Priešingų atveju atsirastų daug frustracijos, nepasitenkinimo ir ko gero darybos iš to tikrai nieko nelaimėtų. Labai ačiū, ponė Makavai. Kągi, e, paskutinis kalbėtas man su šia, ponas Kamucakos. Ačiū, ponė pirmininkė, ministrė. Draugė su kitais kolegomis aš pritariu, kad e, jūsų pažanga e, natūraliai veda prie strateginio sprendimo prisijungti prie ES ir aš galiu su kaip pasveikinti su laimėjimais, ir iš tikrųjų daug įvykta reformų, kurios nukreiptus teisinga linkme, tačiau kalbant apie geros kaiminysės santykius, aš tiesą sakant, jūsų veiksmuose išvelgiu netgi savotišką atsitraukimą. Dabartinė vyriausybė apsunkino santykius tarp e, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Graikijos bei Bulgarijos, kurios yra ES narės. Ir klausimas būtų, ką ketinate dabar daryti, kad situacija pagerėtų? Galima būtų paminėti daugelį dalykų, kurie buvo padaryti ir kurių nereikėjo daryti. Jeigu buvo siekiama sukurti pasitikėjimą tarp jūsų valstybės ir kaimynų. Aš pateiksiu vieną pavyzdį. Mes matome, kad, pavyzdžiui, yra spausinami ir platinami žemėlapiai, kurie rodo Makedonijos teritoriją e, siekiančią net e, Tesalonikų miestą Graikijoje. Na, tai tikrai turbūt nėra geras darybų rezultatas. Ir tą patį galima būtų pasakyti ir apie dabartinės darybas jungtinių tautų lygmenyje. Tai gerai jūs pasirengę daryti kompromisą jungtinių tautų lygmenyje? Kitaip sakant, vadinti šalį e, Šiaurės Makedonijos valstybę. E, Nes, na, įsivaizduokite, kad kur nors iš Skandinavijos šalių staiga nuspręstų uzurpuoti e, pavadinimą Skandinaviją ir pasivadinti viso pusėsalio vardu. Aš bijau, kad tai būtų tikrai niekam neprimtina. Ačiū, ponia Komisakos. Na, jūs tiesiog užvertė klausimus, aš tikrai nepavyčiu jums ir tikiuosi, kad jums pavyks sureaguoti. Ačiū už klausimus. E, komentarus. Aš tikrai labai vertinu galimybę čia pasakyti. Tai vėlgi yra papildoma motivacija ir tai įtikina mus, kad mes artėjame prie tikrų diskusijų dėl Makedonijos europinės integracijos. Dabar pradėsiu nuo, e, turbūt atgalinė tvarka, nuo pono Komsakos pasisakymų. Noriu dar kartą pakartoti, kad Makedonija yra taiki, jauna, moderni nacija, tauta, kuri norėtų greitesnio vystimus, glaudos bendradarbiavimo su kaimynais, norėtų išsaugoti e, saugumą ir savo bei kaimynų gerovę e, visame regione. Taigi norėčiau priminti auditoriją, kad 2008 e, m. sausio 28 d. prieš NATO Bukarešto sutikimą Makedonija ir aš Makedonijos vardu viename iš dėrybų ratų kuris vyko Ohrido mieste draugės su ambasadoriumi Veselakis ir ambasadoriumi Dimitrovu, e, nes jis irgi dalyvavo darybose dėl pavadinimo. Aš esu perdavęs e, jungtinių deklaracijų, rezoliucijų ar sutarčių, kad ir kaip tai pavadintume, projektus, kurie turėtų būti primtini mūsų partneriams Graikijoje, kur kalbama apie bendradarbiavimą, apie mm, pagarbą teritoriniam vientisumui ir apie partnerystę. Taigi mes esame pasirengę draugiškiams, geros kaimysės santykiams ir e, bendradarbiavimui lygiai verčių pagrindų, abipusės pagarbos pagrindų. Mes Graikijoje iš tikrųjų išžiūrime e, potencialą, kuris galim padėti, o ne blokuoti mūsų šalies integravimasi į Europos Sąjungą. Tas faktas, kad graikų verslininkai yra na, be nelabiausiai uh, išreikšta verslo bendruomenėje Makedonijoje rodo, kad esama daugiau bendrų interesų negu skirtumų. Tas faktas, kad Egėjų jūros pakrantė Graikijoje yra vėlgi populiariausia atostogų vieta Makedonijos e, piliečių tarpe. Rodo, kad tarp žmonių tie ryšiai yra kur kas paprastesni ir lengvesni negu kad politinio lygio e, kontaktai. Ir galbūt, ponė Komisakos, mes kažkuo ir esame prisidėję prie tam tikrų e, neįgiamų reiškinių, bet, na, tegu tai sprendžia ateitis. Tikėkime, kad kada nors šį ginčą nagrinės tik tai istorijos studentai rašydami savo diplominius darbus. Na, o kai dėl uh, Madame Makovė, ponios Makovė, e, komentarų noriu padėkoti Jums už Jūsų uh, E, indėlį dirbant Makedonijoje, kada mes iš tikrųjų mes kovos su korupcija. E, mūsų tikslas buvo sukurti savarankišką sistemą, kuri galėtų paskiau jau nepriklausomai jokios pagalbos išorės e, veikti šioje srityje. Ir man labai smagu, kad tarptautinės organizacijos, bet tarptautiniu mastu iš esmės šita pažanga yra pripažinta ir pastebėta. Uh, Mes norime būti, kad, e, būti valstybė, kur gal galia mokesčių mokėtojams priklauso paskutinis žodis. E, toliau noriu padėkoti kitam kolegai už e, e patarliai, už, už, už gerus žodžius. E, iš e, tikrųjų, kalbant apie iniciatyvas, kurios būtų naudingos ir Makedonijai, ir jos kaiminėm, aš norėčiau pabrėžti, kad Makedonijos Respublikos interesas būtų sulaukti platesnio Europos institucijų bei